ne riboti, o skatinti ir plėsti NVO veiklą ir šio sektoriaus svarbą. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση για αυτό το θέμα έληξε. Labai ačiū. Ir dabar baigiame diskusiją šio klausimu. O dabar kitas darbo tvarkės klausimas yra žodinis klausimas komisijai dėl Jordano upės ir Jordano žemupio situaciją.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 Jordano upė yra mūsų paveldo didžiulė dalis, ne tik kultūrinė, bet tai taip pat labai svarbi ir žemės ūkio teritorija Izraeliui, Palestinai ir okup, Palestinos okupuotoms teritorijoms. Ir mes turime pastebėti, kad e, milijonas e, kubinių metrų E, gėlo vandens yra nukreipiama į kitas šalis ir likę vandens ištekliai netrukus išdžius. Todėl labai svarbu, kad vietos bendruomenės turėtų prieigą prie vandens išteklių. E, Europos ir viduržėmio jūros regionų, regiono ES ir Izraelio senatas jau pagalvojo, ką reiktų daryti šioje situacijoje. ES e, taryba, e, valstybės narės taip pat apie tai pamastė, kad reikia teikti reikiamą techninę pagalbą. Ir e, mes turime paraginti komisiją uh, labai aiškiai pasiūsti e, žinę ir paminėti šitą politiką mūsų kaiminės politikos dokumente e, su Izraeliu, Jordanija ir okupuotomis teritorijomis. Nes e, tas vanduo, van, vanduo tiekimas yra labai svarbu šiuose teritorijuose. Ir svarbu, kad visų tame regione gyvenančių žmonių poreikiai būtų patenkinti ir tai padėtų užtikrinti artimųjų rytų taiką ir stabilumą. Kadangi Palestinos taikos dėrybos netrukus prasidės, Gėlo vandens išteklių valdymas turi būti vienas iš pagrindinių klausimų ir mes tikimės, kad e, šio regiono vyriausybės ir savivaldybės bei nevyriausybinės organizacijos visavertiškai bendradarbiaus norėdamos išgelbėti Jordano upę. Tai yra ne simbolinis ak, e, veiksmas, tai tik pagerins vietos gyventojų sąlygas. Ačiū. Dabar komisijos vardu žodis suteikiamas komisarui Fiule. Trys minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš norėčiau Jums padėkoti už šią gerą galimybę aptarti uh, svarbę situaciją susiklošiusią artimuosiuose rytuose. Uh, E, gėlo vandens tiekimas šiame regione yra, kelia didelį susirūpinimą ir aš visiškai pritariu toms valstybėms narėms ir parlamentarams, kurie iškėlė susirūpinimą dėl šio regiono situacijos, kad e, kokybiško vandens e, tiekimas mažėja, tai taip pat įtakojama klimato kaitos. Mes žinome, kokią įtaką tai gali turėti regiono gyventojams, aplinkosaugai ir regiono saugumui. ES mano, kad vanduo yra pirmasis prioritetas regione susijęs su taika ir tai yra didžiulis iššūkis. Mes visi gerai žinome, kad ES dalyvavo ragindama imtis skubių veiksmų E, norint pasiekti taikos tarp Izraelio ir Palestinos, kur vanduo yra vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos jie turi tarpusavėje išspręsti. Nes uh, tai susiję su Jeruzalė, su uh, pabėgėliais, Ir ES pripažįsta, kad Jordano upės žemupio situacija yra ypatinga ir e, jie aktuali e, e, šios upės kaiminių šalių teritorijoms. Todėl šį klausimą reikia spręsti regioniniu ir virš regioniniu lygmeniu. Ir mes pritarėme toms politikos kryptims, kurios yra taikomos norint tvariai valdyti vandenį, vandens išteklius. ES kaimininė politika ir kitos priemonės parems e, šitą e, priemonę, parems tarp valstybinį bendradarbiavimą ir padės e, gauti vandens tiekimą, vandens išteklius toms bendruomenėms, kurios susiduria su gėlo vandens problemomis. Tad svarbu rinkti ir dalintis duomenimis, taip pat užtikrinti prieinamumą E, gėlo vandens prieinamumą ir tinkamai ap, a, e, tvarkyti a, e, nu, nuotekas, taip pat a, įrengti reikiamas a, irigacinės sistemas. Svarbu a, tinkamai valdyti vandens tiekimo ir poreikios e, sistemas ir sukurti integruotas vandens išteklių valdymo sistemas. ES siekdama šių tikslų nėra vienintelė. E, Kitos valstybės tame taip pat aktyviai dalyvauja, mes e, koordinuojame savo veiksmus, kad papildytume vieni kitus. Ačiū. Dėkuoju dabar politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, kviečiu ponę Kratsą, kuri kalbės EPP frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Tai labai pozityvus žingsnis Dabar, kai matome, kad čia Europos parlamente yra aptarima šis klausimas, studija jau buvo parengta apie Jordano upės slėnį ir pačią Jordano upę. Buvo e, kreipiamasi, bandoma pagerinti situaciją, kalba eina apie kultūrinį paveldą, apie tai, kas yra svarbu milijonams pasaulio gyventojų. Tai yra sus, Tai yra susijęs įvairiais aspektais - turizmo, ekonominio gerbuvio aspektais regione. Ir reikia, aišku, akcentuoti egzistuojančias problemas ir mobilizuoti žmonės ir apsaugoti tą upę. Turi, veiksmų reikia imtis ir ES lygmenių, komisija minėjo e, tam tikrus dalykus, kuriuos mes aptarėme ir anksčiau. Taip pat turime daug dėmesio skirti bendradarbiavimui regiono lygmenių. E, nes pakrantės valstybių prieiga prie, prie tos upės ir kit, yra svarbu, yra svarbu ir dalintis atsakomybę. Taip pat buvo paminėtas ir tas pagrindinis planas, kuris, kurį parengė Izraelis. Ir taip pat minėjome tai, kad reikia keistis geriausią praktiką technologinėmis, ekspertinėmis žiniomis. Tai yra labai svarbu. Taip pat svarbu pažymėti, kad matome realaus pavojaus. Kalba neina vien tik tai apie taršą ir dykumėjimą, bet ir apie biologinės įvairovės praradimą, apie sausrų pavojų. Na ir jeigu vyks spartesnis regioninis bendradarbiavimas, ką mes ir teigiame šiame, šioje rezoliucijoje, reikalavome, kad būtų įkurta Jordano upės komisija, kurią sudarytų pakrantės valstybių atstovai, Jordanijos, Sirijos, Izraelio, Palestinos savivaldos atstovai ir kitų valstybių e, atstovai, įtraukiant Libaną ir Siriją. Na, tikimės, kad plenarnėme posėdėje bus patvirtinta ši rezoliucija ir tai bus labai stiprus signalas garsiai išreikštas signalas iš Europos parlamento pusės. Ačiū, ponė De Kaiser, kalbės socialistų ir demokratų vardu. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Viskas buvo aiškiai pasakyta. Negyvosios jūros situacija, Jordano žemupio situacija yra kelianti nerima. Yra paskaičiuota, kad 2011 metais upė gali išdžiūti, jeigu nebus įmamasi veiksmų tarptautiniu, regioniniu mastu. Tuomet e, padėtis bus katastrofiška, bus prarastas kultūrinis paveldas, biologinė įvairovė, apie ką kalbėjo ir ponia Kratsa. Taip pat kils pavojus regiono saugumui ir ekonomikai. Viena nevyriausybinė organizacija turėjo labai įdomių minčių ir parengė iniciatyvą, tai yra artimųjų rytų bičiulių nevyriausybinė organizacija, kuri nusprendė Palestinos, Jordanijos ir Izraelio miestų merus apjungti, susėsti prie bendro stalo ir pamastyti apie tai, ką būtų galima padaryti, kad e, situacija būtų stabilesnė. Na ir buvo parengtų, parengta nemažai įdomių studijų šiame darbe. Ir buvo panalizuota, ką galėtų padaryti valstybės, buvo kalbama apie biologinius tualetus ir įvairius kitus e, projektus, kurie padėtų apsaugoti upę. Taigi, kalba neina vien tik tai apie politinius dalykus. Tai nėra politinės diskusijos, bet kai tik tai uh, yra paminimas vanduo šiame regione, iš karto kalbos pakrypsta į politinę pusę. Ir tikiuosi, kad Europos komisija gaus įkvėpimo iš labai konkrečiau tos nevyriausybinės organizacijos darbų ir parengs kažkokias tai veiksmų programas. E punktas mane ypatingai domina, kur kalbama apie Izraelio naujakurių situaciją ir vanden, prieigą prie vandens. Amnesty International organizacija irgi yra minima rezoliucijoje, jos atliekama studija yra minima, kuri, mano manimu, yra labai svarbi. Ačiū, ponia Parvanova, dvi minutės. Liberalų vardu. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė, mėly kolegos. Euromet asamblėjos komiteto vicepirmininkė kaip vicepirmininkė, aš turėjau galimybės pati pamatyti, kokia yra ekologinė katastrofa Jordano upės slėnyje, kai mes nuvykome praeitą vasarį į vietą. Buvo parengta speciali ataskaita dėl Jordano slėnio ir ten buvo akcentuojama, kad visos šalys, ypatingai Izraelis, Palestino savivalda ir Jordanija, taip pat Libanas ir Sirija, privalo surasti bendrų sprendimų pačioms aktualiausiams problemoms, skirstant vandenį, atsižvelgiant į visų žmonių regione poreikius, užtikrinant sveiką aplinką būsimoms kartoms. Pirmame žingsnėje, kuris yra minimas mūsų ataskaitoje, teigiama, kad Izraelis ir Palestinos savivalda turi tarpusėje susitarti dėl bendrų duomenų, kaip būtų galima skirstyti turimą vandenį, Tai būtų pradinis taškas toliau derantis, kadangi abi pusės ir nepriklausomos ataskaitos atskleidžia skirtingus skaičius, pateikia skirtingus skaičius. Viena pagrindinių išvadų buvo štai, kokia norint išspręsti vandens tokos problemą, bendradarbiavimo būdu reikalinga įgyvendinti planą, siekiant bendrų administracinių sprendimų bendromis sąly, vienodomis sąlygomis, siekiant užtikrinti vandens tvarkymą, sąžininką vandens tvarkymą. Taip pat yra sričių, kur ES yra sukaupusi ekspertinių žinių ir galėtų būti įtraukiama kaip aktyvi veikėja, numatant galimybės toliau užmėgsti partnerystės. Taip pat norėčiau priminti, kad nors imamasi pastangų yra toliau dėrėtis dėl taikos regione, mes turime prisimti atsakomybę nepasinaudoti situaciją Jordano slėnyje politiniais ideologiniais tikslais. Taigi aš tikiuosi, kad mūsų diskusijos šiandieną pasitarnaus visų šalies visų regiono šalių interesams ir leis priimti ne vienašališką sprendimą siekiant tolidaus e, problemos įsprendimo ateityje. Ačiū. Žaliųjų minčių, ponė Auken. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu pritarti anksčiau pasisakiusiam dviem kolegoms, pasinaudodama progą pažymėsiu kad dauguma iš mūsų neįsigilina į problemą ir mm, sako, kad palestiniečiai yra atsakingi. Iš tikrųjų, jie net negali nieko padaryti. Nuo 68 metų vakarų krantas yra nusėtas nausėdijomis ir e, daugiau nei pusė e, Kita pusė likusi tai yra e, gamtiniai draustiniai, ribotos prieigos teritorijos ir panašiai. Taigi prieiti prie Jordano upės neįmanoma. Ir taip pat yra daug problemų su Jordano upės slėniu, tačiau daug kas pamiršta, kokį čia vaidmenį armija vaidina palestiniečiai turi bandyti nuolat atkreipti dėmesį į save. Šią problemą reikia pradėti kontroliuoti. Nepamirškime, kad palestiniečiai net nes gali nieko padaryti, turiu menį vakarų krante gyvenančius palestiniečius. Dabartinė situacija tikrai nėra e, ta, kuomet jie gali savo prisimti atsakomybę. Paprasčiausiai tam nėra jokio pagrindo. Akivaizdu, jog čia reikia įtraukti ir Izraelį, nepakanka kalbėti tik su Sirija ir Jordanija. O dar kartą pakartosiu, kad palestiniečiai neturi galimybių nieko pasakyti. Dabar ponas Stanok, prašom. Ačiū. Vanduo tikrai yra ginčios keliantis klausimas artimuosiuose rytuose. Šiuo metu palestiniečiai ir Izraelis kalbasi apie vandenį taikų darybos rėmose kvartetas palaiko dviejų valstybių sprendimą kaip tai, taikos garantą regione, todėl siūlau nespausti tų jautrių dėrybų, kurios vyksta Vašingtone. Pone De Kaiser ypač ką kaltina Izraelio naujakurius dėl e, Jordano upės eksploataciją. Ir manyčiau, kad mes čia peržengėme es kaip sąžiningos tarpininkės e, ribas. Negalime Jordano upės problemos susijęti tik su Izraelio ir palestiniečiais. Izraelio priešininkai čia ir kit, kitur kalba apie tai, bandydami pakengti žydų valstybei. Taigi matome, kad antiizraelietiška e, darbo tvarkė e, gali nulemti tai, jog Izraelio ir es santykiai stipriai pablogės. Ačiū. Ponas Mayer pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra problema, kaip sakė ponė Dekaiser, dėl skirtingų vertinimų. Nepamirškime, kad vyksta taikos dėrybos. Taip pat yra susitarimų tarp regiono valstybių, kaip būtų galima pagerinti Jordano upės situaciją, kaip atnaujinti uh, E, upės slėnį, tačiau dėja pasirašytų susitarimų nepaisoma, kaip kad 94 metų susitarimo. 8 metais e, prezidentas Širakas ėmėsi iniciatyvos ir ES ją palaikė. Manyčiau, Būtų gerai, kad Jordanijos, Jordan, Jordano upės komisija trišalių pagrindų pradėtų funkcionuoti. Reikia kartu stengtis išsaugoti vandenį, jį taupyti, o 94 metų e, susitarime buvo kalbama apie Izraelio saugumo e, zoną vakarų Jordanijos vakarinėme Jordano krante. Taip pat apie nausėdijas, nepamirškime, kad dalis nausėdijų, nausėdijų yra neteisėtos ir šie neteisėtin e, nauja kuriai taip pat yra atsakingi už vandens švaistimą. 11 metais e, turėtų būti naujos vandens gilinimo įrangos pradėtos veikti ir manyčiau, kad yra pats tinkamasis laikas į sukurti Jordano upės e, komitetą. Kitas kalbėtojas yra ponas Preda, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Jordano upės baseino situacija yra labai svarbi mano frakcijai. Norėčiau E, pasveikinti ponios Rodikratser užimtą poziciją šiuo klausimu. Kaip žinoma, aplinkos organizacijos nekarta atkreipė dėmesį į prastą Jordanijos upės slėnio situaciją. E, panašu, kad Jordano upė baigė išdžiūti. Žiniasklaidoje e, galima perskaitė, kad nepaisant sudėtingos e, situacijos, ortodoksai krikščionis vis dar krikštyjami Jordano upės vaidenyse, bet 11 metais e, Jordano upė gali visiškai išdžiūti. Tai turėtų katastrofiškų pasiekmių regionui ir negyvajai jūrai. Kenties visi regiono gyventojai mums grėsia tikra ekologinė katastrofa. Kolegos atkreipė dėmesį į problemą, kur reikia kuo greičiau išspręsti. Jordano upė teka per ypatingą e, regioną ir problemą reikia spręsti bendradarbiaujant. Reikia vengti kaltinimų e, vienai šaliai, taip pat reikia vengti to, kad viena šalis pasisavintų e, Jordano upės išteklius ir neleistų jais naudotis kitoms šalimis. Jorda, Jordanas gali tapti tikru ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo simboliu su sąlyga, jeigu bus pakankamai politinės valios. Regione vandens ištekliai vis dar lieka neišspręstų klausimų. Ačiū. Uh, Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau pasiūlyti ponui Tenokui štai ką, kad nebūtų naudinga ignoruoti realybę, kad e, naujakuriai tyčia išsirenka tas vietas, kur yra geras vandens tiekimas ir tai dažnai būna Palestinos teritorijoje. Deja, Jordano upės ištekliai 98 procentais yra nukreipti į kitas šalis, į Izraelį pavyzdžiui. Tai e, yra tarp valstybinė šalis, te, e, upė tekanti tarp, keturi, tarp keturių valstybių ir taip pat e, per vakarų pakrantės ruožą. Ir ji atlieka labai svarbu vaidmenį, o jei jis būtų atliekamas teisingai, tai galėtų būti susitaikymo šaltinis. Taip būtų tinkamai e, su, suvaldomas regiono kultūrinis, ekonominis e, ir socialinis šaltinis. Ir e, negalima tiesiog ignoruoti tos realybės, nes žinome, kiek daug šalių yra nukreipusių Jordano vandenis į savo šalis socialdemokratai pabrėžė, kad kažkada Jordanu tekėjo 1,3 milijardo kubinių metrų vandens, kurio dabar sumažėjo iki 22 milijonų per metus. Galiausiai, jeigu nesimsime veiksmų, ši upė gali mirti. Pone Tain, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau tos gausius priekaištus, gir, kurie girdime EP ir už jo ribų atmesti, kad nelaikų kalbame šią temą, nes šiuo metu kaip tik tai, kaip taikos darybos prasidėjo. Manyčiau, klausimas buvo užduotas labai laiku. Ateitis neaiški, o taikos darybos tik prasideda. Pati ši tema yra aktuali jau keletą dešimtmečių ir aš pati ją domiuosi keliasdešimt metų ir parlamente klausimas jau senai svarstomas. Būtina apsaugoti Jordaną nuo e, mirties, ten dabar teka ne gėla švarus vanduo, o tiesiog įvairiausios atliekos. E, Mokslininkai nustatė, kad po dviejų metų Jordanas paprasčiausiai išdžius. Rezoliucija mane neramina, kad Izraelis, Jordanija, Palestinos e, savivalda ir Sirija laikomi vienodai svarbiais partneriais. Tačiau pasakysiu, kad Palestinos savivaldybė neturi jokių prieigų nei galimybės daryti įtaką Jordano upės situacijai Kaip buvo teisingai pažymėta, čia palestiniečiai yra bejėgiai, todėl manyčiau, kad rezoliucija turėtų būti skirta kitiems adresatams. Šis klausimas taip pat yra politinis. Jeigu šalis kaip Izraelis 75 procentus likusio vandens dalį jau pasėmė kitos valstybės sunaudoja, o palestiniečiams nebelieka beveik iš vis E, vandens, turime politinę problemą, jie buvo sprendžiama Oslo susitarime, dėrybos toliau vykstas. Problema yra ta, kad Izraelis, e, atsiprašau, palestiniečiai nuolat grėžia e, šulinius, kurie yra netrukus užverčiami, o Izraelis toliau stato savo nelegalės nausėdės vakarų Ukrante. Ačiū cher collègue je voudrais simplement euh, commencer Pone Kil Nielsen. Labai ačiū. Gerbiami kolegos, gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti aplinkosaugos asociacijai, kuri šiuo metu e, posėdžiauja Bruselėje su e, Jordano, Izraelio ir Palestinos atstovais kyla didelė rizika, kad Jordanas gali išnykti. ES skiria e, regionui labai daug lėšų per įvairius projektus. Todėl mes turime sukurti gelbėjimo planą, kuris įtrauktų visas regiono valstybės. E, tos e, valstybės, kurios per kurias teka Jordanas, labai daug nu, nukreipė vandens į savo valstybės, pavyzdžiui, Izraelis ir Sirija. Ir gauna, izraeliečiai gauna daugiau vandens iš Jordano nei palestiniečiai. Ir, um, tos tose e, žaliose teritorijose yra plečiamos gyvenvietės. Mes turime sustabdyti e, šią e, praktiką ir turime išsaugoti Jordaną bei sąžiningai iš, paskirstyti vandenį regione. Tai turi būti mūsų prioritetas. Ačiū. Ponas Davidas, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Vyksta aplinkosaugos katastrofa ir e, tai yra už ES teritorijos ribų, tačiau tai takoja mus visus. Mes tikime tvaria plėtra ir tai yra savoka, kuri, kuri nežino sienų ir netiki sistemomis. Uh, E, tai įtakoja visą planetą, o ne jos dalis. Taigi Jordano upė yra problema visai žmonijai, ne tik tiems žmonėms, kurie ten gyvena ir kurie kenčia nuo vandens trūkumo. Mes turime galvoti globaliai ir būtent tai ir darome. Mes galvojame globaliai. ES turi leisti žmonėms imtis priemonių, kad toliau nebūtų tęsiama e, Jordano žemupio, žemupio naikinimo praktika. ES turi teisinę ir institucinę e, struktūrą, pavyzdžiui, e, Europos ir Viduržėmio jūros regiono šalių parlamentinę asamblėją ir įvairius fondus. Ir mano pirmininkaujamoji delegacija labai stebės, e, kas ten vyksta šitą aplinkos saugos katastrofą, turi būti sprendžiama vietos e, savivaldybių. Ir norėčiau pabrėžti porą idėjų, kurios numatytos rezoliucijoje. Pirmiausia, reiktų numatyti komitetą, sukurti komitetą, kuris valdytų Jordano e, žemupio situaciją. Ir galėtume jam padėti dalindamiesi patirtimi su tarptautinė komisija atsakinga už Reiną. Mes galėtume dalintis patirtimi su įvairių šalių atstovais. Ypatingai mes turime e, padėti aplinkosaugos frakcijoms ir grupėms. Aš manau, kad tai būtų geras būdas, kaip e, valdyti vandens išteklius. Kalbant plačiau, galiausiai mes turime pabrėžti taikaus bendradarbiavimo poreikį. Europos Sąjunga e, nedalyvauja taikos procese, tačiau mes sveikiname e, tas, tas taikos dėrybas, taikos procesą, kurį netrukus pradės Izraelio ir Palestinos vyriausybės. Ačiū. Pona, ponė Senalova. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisara, mėly kolegos. Jordano išdžiūvimo klausimas tai didelė ekologinė katastrofa, kadangi toks įvykis e, ir šitok, ši upė turi milžinišką įtaką visam regionui, tai užteršta upė, e, nuskurdusi upė, ten beveik nebeliko ir tai kenkė visam regionui, kaip kai kurie iškalbėjusi pažymėjo, daugiau nei 95 procentai upės vandens yra panaudojama nukreipiant žemės ūkiui ir pramonės gamybai. Taigi upėje lieka vos keletas kubinių, kubinių metrų keletas milijonų kubinio metrų vandens per metus. Tai reiškia, kad problema tik gilėja. Sprendimas būtų tarpusavio pasitikėjimo didinamas ir kompromiso ieškojimas. Manau, kad e, šios problemos išsprendimas turėtų daug galimybių, jeigu visos pusės bendradarbiautų. Merci, euh, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, kolegos. Palaipsniui Jordano upė nyksta, džiūsta ir tai, yra, tai atspindi tą Palestinos ir Izraelio dramą. Ir tai yra tikrai politinis klausimas, nepamirškime to. Nepamirškime ir kitų faktų. Pasaulio bankas teigia, kad per pastarosius pusantrų metų pusantro milijono gyventojų vakarų krante neturi dezinfekuoto vandens. Taip pat 2009 metais per Izraelio bombardavimą, paleistas bombardavimo laikotarpį, irgi žmonės neturėjo prieigos prie vandens. Ir tai reiškia, kad dabar Jordano upės vanduo dažniausiai yra naudojamas ne, ne žmonių, ne, kitais negu žmonėms skirtais tikslais. Žemės ūkis, pramoninė gamyba. Na ir Europos vadovai lankėsi gazos ruože, tačiau ar yra pakankamai valios, kad būtų patenkinti reikalavimai ir aukšti standartai numatyti Europoje? Juk vanduo, kaip ir žemė, yra išteklis, prie kurio turėtų turėti prieigą visi žmonės. Turime kalbėti su Izraelio vyriausybė nors ji mūsų ir nelabai klausosi ir neturime net bendradarbiauti su Izraelio vyriausybė, kol nelegaliai yra e, kuriamos gyvenvietės. Ačiū. Mano dėmesis buvo nukreiptas vienai minutė, minutė ir jūs pasinaudojate tuo ir kalbėjote visą minutę ilgiau. Taigi, prašau, nepamiršti to kolegos, ponia Benova, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė komisarė. Šiandien mūsų diskusijose mes kalbame apie Jordano upę turinčią didžiulį ekonominį aplinkosauginį aplinkosauginė reikšmė, tai yra strateginė prasme labai svarbi upė. Tai kaip su ja elgiamas yra neprimtina. Nuo 64 metų uh, upės vanduo buvo nukreipiamas ne tik į Izraelį, bet ir kitas valstybės - Libaną, Siriją ir kitas, kurios buvo paminėtos ir dauguma tų valstybių sunaikino, užteršė upę. Ekosistema buvo beveik visiškai sunaikinta žemupyje ir reiks daug metų, kol atgaivinsime tą biologinę įvairovę ir ekosistemą. Tiesa, kad Izraelis ir arabų valstybės, gaiminės arabų valstybės, nesugeba pasiekti bendro sprendimo dėl upės baseino atgaivinimo. Dėl to aš esu įsitikinusi, kad ES turi įsikišti, e, teikti finansinę pagalbą tik su sąlyga, e, jeigu bus atgaivinama e, Jordano upė. Ačiū. Ar ponia Sarbo yra salėje? Panašu, kad ne, ponas Hauetas. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Konkurencija dėl vandens gali virsti konfliktu per naktį. Mes matėme tą ir Kašmyro regione, kai kyla įtampa dėl to, kad trūksta vandens ir gentys e, Somalija, Somalija ar kitur bando e, gauti tą gyvybišką prieigą prie vandens. Dabar tą matome ir čia. Reikalingas bendradarbiavimas siekiant e, pagerinti situaciją ir tai pagerins ir taikos dėrybų padėtį. Tai yra upė, kuri turi didžiulę kultūrinę įvairovę, susijusi su visomis religijomis. Tai yra pranašo Mohamedo, Mohamedui svarbi upė. Ir taip pat e, tai yra upė, kuri yra susijusi su, ir su katalikų e, tikėjimu. Dėl to mes e, turėtumėme pasirūpinti, kad ta upė tekėtų toliau ir kad ten gyvenančios tautos gyventų taikiai ir e, klestinčiai. Ačiū. Trys kolegos noriu pasisakyti per spontaniškas diskusijas. Ponas Besešku, ponė Bančiu ir ponas Mölcer. Ar yra dar norinčiųjų? Ne. Taigi dabar ponė Basesku, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė Rezoliucija, kuria atspindi partijų poziciją dėl Jordano upės, nepasitarnauja taikos procesui tarp Izraelio ir Palestinos savivaldos. Labai jautri tema. Manyčiau, kad šis, šį klausimą reiktų kelti taikos proceso pabaigoje, o ne dabar, nes kitaip gali kilti grėsmė taikos dėryboms turėtų būti pasiektas regioninis susitarimas e, šiuo klausimu. Būtent regioninis bendradarbiavimas ir susivienimas bus atsakymas. Visos valstybės prie Jordano upės turi dirbti link jos išsaugojimo. E, 61 iš 96 e, regiono projektų susijus su Jordano upe, tačiau ne vienas konkrečiai mm, nesiekia išsaugoti Jordano upės vandens. Jordano upės atgaivinimas yra daugiame, daugiadimensinė problema. Jordano upė turi svarbę religinę, kultūrinę e, plotmę. E, tačiau tai yra susiję ir su nacionaliniu bei tarptautiniu saugumu. Visos dėlionės dalis yra labai susijusios. Manyčiau, kad mes turėtume kalbėti apie fizinį upės išgelbėjimą. Nereiktų smerkti nei vienos, nei kitos susijusios šalies. Mano nuomonė, rezoliucijos E dalis nėra tiesiogiai susijęs su mūsų svarstomu klausimu bei gali e, sukelti nelauktų neigiamų pasiekmių. E, ES gali įtakoti neigiamas pasiekmes ir skatinti netiesiogiai Jordano upės išnykimą. Todėl es turėtų aktyviau dalyvauti e, taikos procese. Pone De Kaiser, jūs norite dalyvauti spontaniškose diskusijose, kaip supratau, ir klausimo nenorite užduoti. Ar kaip, ponas Melteris, dabar prašau, ačiū, ponė pirmininkė, žinome, kad Jordano upė yra svarbi siena ir svarbi problema, kadangi e, pagal susitarimą Jordanija gali pasimti daugiau upės iš Jor... vandens iš Jordano upės, tai buvo pasiekta taika anksčiau. Tačiau dabar situacija pasikeitė. E, būtent bijodamas prarasti Jordano upės išteklius, Izraelis atsisako pasitraukti iš Golano aukštumų. Žinoma, kad į Jordano upės išnykimas e, galėtų būti ta kaina, kurią mes mokame už sužaliavusią dykumą. Tačiau neaišku, kokia bus ateiti. E, nepamirškime, kad egzistuoja Hamas lyderiai, kurie apie viso regiono išlaisvinimą kalba kaip apie savo religinį priesaką. E, tačiau Mm, e, išnykus Jordano upiai e, nebelieka intakų į negyvąją jūrą. Turime mes visas šias pasiekmes labai giliai apmestyti. Ir du paskutiniai kalbėtojai, ponė De Kaiser ir ponė Delčiova. Prašom. Oui, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad leidžio, leidote man paaiškinti šį beitą, nes anksčiau ne, neturėjau tokios galimybės. Uh, negalėjau įtikinamai šio beito paaiškinti. Dėl to, kad Izra Izraelio naujakuriai labai plačiai naudoja Jordano vandenį, upės vandenį. Asamblėjoje yra cituojamas pasaulio banko, cituojama pasaulio banko ataskaita, Taip pat yra parengta ir Amnesty International ataskaita dėl maisto ir vandens. Ir ten yra pateikiami labai konkretūs skaičiai. Keturiais, penkiais kartais Izraelis daugiau naudoja vandens negu kitos šalis. Taigi įvair, tai yra duomenys iš įvairių e, šaltinių ir tai yra faktai, o ne mano asmeniai komentarai. Ačiū, ponė Nevelčeba. Vieną minutę. Pirmininkė. ES yra atsakinga partnerė, kuri prisima atsakomybę savo užsienio politikoje. ES yra donorė, investuojanti į artimų rytų projektą ir dalyvaujanti taikos procese. Na ir Europos parlamentas turi parengti strategiją apie Jordano upę, kuri yra labai svarbi regionui. Žemės bičiuliai e, ši organizacija prieš mėnesį perspėjo, kad upė gali išdžiūti per vienerius metus. Tai turės labai neigiamų padarinių e, aplinkai ir kraštovaišiui. Tai yra grėsmė žmonių, ten gyvenančių žmonių gyvenimui. Na, šalia tų pragmatiškų aspektų dar reikia nepamiršti, kad Jordano upė yra labai svarbi dvasinė prasme Turime surasti pusiausvyrą tarp vertybių, pragmatinio požiūrio. Turime dar kartą parodyti, kad e, Europoje laikomės vieningo požiūrio į tokias problemas. Dėkoju. Na, o dabar komisijos vardu kviečiu komisarą Fiulę. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Uh, honorable members. Uh, Gerbiami parlamentarai. Tarp valstybiniai e, iššūkiai reikalauja bendrų pastangų. Europos parlamentas labai teisingai padarė, kad atkreipė dėmesį, kad reikia bendradarbiauti šioje srityje, šiame regione. Europos Sąjunga e, skatina bendradarbiauti artimųjų rytų valstybės, norint įspręsti rimtus iššūkius, bei e, reikalauja, ragina spręsti šios problemos ištakas. Ir norėčiau e, padaryti išvadą, patvirtindamas, kad ES toliau dės visas pastangas, kad e, palengvintų vandens deficito problemą šiame regione ir e, kad būtų išsaugoti vandens ištekliai, išsaugant, tausojant gamtą ir užtikrinant geriamo vandens tiekimą regione. ES toliau rems Jordano upės atkūrimo pastangas ir e, ragins sukurti bendrą e, Jordano žemupio, Jordano baseino valdymo sistemą. ES toliau ragins dialogą ir tarp valstybinį bendradarbiavimą tarp skirtingų Jordano e, kaiminių valstybių ir dės rimtas pastangas, o pačios kaiminės valstybės turi da, turėti politinį sutarimą, kad subalansuotų šių, šios uh, upės e, vandens tiekimo, e, ište, vandens išteklius. Tų šalių vyriausybės ir savivaldybės turi prisidėti prie vandens išteklių tvaraus valdymo, o tai yra iššūkis, kurį mes visi turime įveikti. Ačiū. Labai ačiū komisijai. Tuo baigiame diskusiją šio klausimu, o dėl šio klausimo balsuosime rytoj. Ir dabar mes mm, padarysime pertrauką iki 6 valandos ir tada pradėsime žod... klausimų tarybai e, valandą.